Welcome. Norėčiau paprašyti visų susėsti ir pasveikinti visus noriu. Tiek Europos parlamento narius, tiek nacionalinių delegacijų atstovus, nacionalinių parlamentų atstovus, sveiki susirinkę į mūsų Junktinės parlamentinės priežiūros grupės susitikimą. Noriu kuo nuoširdžiausiai pasveikinti Jūs ir ypač sveikinu ponę Talvytė, kuri bus bendra pirmininkė. Ji vadovauja e, e, Suomijos parlamento delegacijai ir, e, kaip žinia, Suomija pirmininkauja ministrų tarybai šiuo metu. Mes kartu pirmininkausime šiai sesijai. Man labai malonu, kad jūs susirinkote visi į šį penktąjį susitikimą e, jungtinės parlamentinės Europolo priežiūros grupės. E, Europolas tai yra e, policijos bendarbiavimo agentūra saugumo srityje veikianti ir mes džiaugiamės, kad 64 parlamentarai iš 36 parlamento rūmų 26 valstybių narių dalyvauja mūsų susitikime. Kalbėsime apie saugumą, tai yra prioritetinė tema. ES piliečių saugumas labai svarbus ir pastaraisiais metais e, teisingumo saugumo vidaus reikalų srityje. Daug kas nuveikta po to, kai įsigaliojo ES veikimo sutartis, tai yra Lisabono sutartis ties dalis. Europolo vaidmuo sustiprėjo, užtikrinant glaudesnį policijos bendarbiavimą, taip pat kitų teisės saugos institucijų e, siekiama kartu dirbti, kovojant su rimtais nusikaltimais, užkardant juos, tokius kaip e, terorizmas, organizuotas e, nusikalstamas, kurie neigiamai veikia ES politiką. E, Priežios grupė e, sukurta tam, kad būtų galima vykdyti politinę Europolo priežiūrą ir aš labai džiaugiuosi, kad ši struktūra įkurta glaudžiai bendarbiaujant su nacionaliniu parlamentu atstovais e, ir taip pat su Europos parlamento nariais ir pirmininkausiomis bei pirmininkaujančiomis šalimis. Mes norime pakalbėti giliau apie Europolo darbą ir programa yra labai uh, labai įtempta, dėl to per ateinančias dvi dienas e, turėsime labai sekti laiką. Šiandieną pirmoji sesija e, prasideda mm, šią popietę, rytoj vyks antroji sesija, trys dalys joje bus po trečios e, po pirmosios dalies šiandieną mes kalbėsime apie E, po, po pirmosios dalies e, padarysime kaus pertvarką. Pertrauką atsiprašau, paskui kalbėsime apie uh, pakeitimus, paskui trečioje dalyje kalbės uh, profesorius Pelegrini. Noriu pasakyti, kad kaip visada per tarp parlamentinės asamblėjas Europos parlamente bus galima padiskutuoti uh, suteiksime žodį ir Europos parlamento nariams, ir nacionalinių delegacijų, parlamentų atstovams, bet prašyčiau visuomet nepamiršti, kad laikas mūsų varžo, spaudžia, nes, kaip sakiau, darbo tvarkė labai intensyvi ir tikimės, kad pavyks mums išnagrinėti visus jos klausimus, susitvarkyti su laiku. Kaip sakiau, Šiandieną vyks pora pirmųjų diskusijų ir galiausiai e, duomenų apsaugos pareigūnas, jo pavaduotojas pasisakys ponas e, Vievorovskis ir, kaip minėjau, profesorius Pelegrinis kalbės. E, Bet pradžioje pasakys Europolo vykdomoji direktorė, kuris sėdi salės e, priekėje, ponė Debol. Labai malonu, kad jūs atvykote. Taip pat Europolo e, valdymo valdybos narys, pirmininkas, atsiprašau, ponas Linta kalbės. O vakare išklausysime komisijos nario atsakingo už saugumą, tai yra e, komisijos nario Giuliano Kingo, jo įgaliojimai baigėsi, kaip žinia, komisijos kadencija po penkerių metų baigėsi ir mes e, kartu su juo renksime vakare po sesijos popietės prieimimą galėsime pasikalbėti, pasidžiaugti. Tačiau norėsiu atkreipti dėmesį ir į pakeitimus, kuriuos parengė e, darbo grupė dalyvau, dėl Danijos dalyvavimo. Ir Danijos kolegos ir pirmininkaujančių šalių trejetas pateikė pasiūlymus ir reikia pasakyti, kad pirmininkaujančių šalių trejetas šiandien buvo susitikęs ryte parengiamajam susitikimui ir Vokietijos delegacija buvo pakviesta aptarti vienam darbo tvarkės punktui. Tai yra e, kita pirmingausianti šalis e, po dabartinio trejeto Rumunijos, e, Suomijos, dabartinės pirmingaujančios šalies ir Kroatijos. Po to perims pirmininkavimą Vokietija. Ir kolega, e, kolegė Talvitė pristatys šio susitikimo rezultatus Dabar norėčiau ir pakviesti ponę Marilėną Talvytį, kuri vadovauja e, Suomijos parlamento delegacijai. Dėkui, ponė Agilar, ačiū Jums už pasisakymą. Dabar aš norėčiau tarti keletą žodžių pirmiausiai savo suomių kalbą. Mm, gerbiami nacionalinių parlamentarų nariai, gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai, svečiai. Labai džiaugiuosi, kad galiu lankytis šiame penktajame mūsų posėdėje, jungtinėje Europolo priežiūros grupėje. Džiaugiuosi, kad mes organizuojame šį renginį kartu su Suomijos parlamentu, su Europos parlamentu. Pasirengimas šiam posėdžiui vyko labai sklandžiai. O kai Europolas buvo sukurtas, turime prisiminti, kad visa tai buvo susiję su valstybių interesais ir poreikiais, būtent kovoti su nusikalstamąją veiklą. Žinome, kad e, nemažai reglamentų įsigaliojo nuo to laiko. Matome, kad e, nacionalinės e, baudžiamojo persekiojimo struktūros sustiprėjo, atsirado papildomų junginių siekiant kovoti su terorizmu. Tačiau taip pat žinome, kad Europolas prisima taip pat ir mokymų vaidmenį, be kito ko siekiant geresnio uh, apsikeitimo informacija tarp Europolo ir valstybių narių. Be jokios abejonės e, visą tai atliekant atsižvelgiant į pagrindinių teisų apsaugą. Europolo parlamentinė kontrolė, o taip pat ir galimybė parlamentams gauti informaciją buvo laikoma labai svarbiu veiksniu. Dėl to mes organizavome reguliariai tokius kontrolės grupės posėdžius, dėl to posėdžiaujame tiek šiandien, tiek rytoj. Kolegės, kolegos, Europos stiprybė yra grindžiama Europos vertybėmis, mūsų visų bendrumu. Vienai atskirai šaliai yra visiškai neįmanoma ryštingai kovoti su tarptautiniais nusikaltimais ir terorizmu. Tik tai bendromis pastangomis mes galime pasiekti šio tikslo. Europolas nacionalinėms valstybėms pateikia informacijos, pajėgumų ir galimybių imtis veiksmų. Atskirai vienai valstybei nebūtų įmanoma naudotis tokiais ištekliais. Tuo pat metu nepaprastai svarbu turėti galvoje ir tai, kad Europolui reikalingi pakankami, pakankami ištekliai tam, kad jisai galėtų vykdyti savo funkcijas. Bendradarbiavimas Europolo kontekste vykdant nusikaltimų prevenciją yra nepaprastai svarbus darbo baras, nepriklausomai nuo to, apie kokią valstybę kalbame. Aš norėčiau palinkėti našaus darbo, gero dialogo, dirbant su bendra darbo atvarkė bei įgyvendinant Europolo veiksmus. Toliau tęsiu angliškai. So, um, uh, Presidential Troika meeting trejato susitikimas pirmingaujančių šalių, kaip e, buvo pasakyta, vyko šiandien ir aš norėčiau informuoti Jūs apie tai, kas nuspręsta. Šiandien ryte buvome susitikę, kalbėjome štai apie ką. Aptarėme e, šio susitikimo darbo tvarkės projektą, taip pat kalbėjome apie darbo grupės rezultatus dėl Danijos dalyvavimo Taip pat kalbėjome apie priežios grupės atstovo paskirimą dalyvauti Europolo valdybos susitikimuose paskirimą. Taip pat kalbėjome apie e, darbo tvarkos taisyklių pakeitimus ir aptarėme kitus einamosius klausimus. Taip pat pasikeitėme nuomonėmis su Vokietijos Bundestago delegacijos vadovu kadangi e, Vokietija kitą pusmetį jau prisijungs prie pirmininkaujančių šalių trejato - trojkos. Priešios grupės darbo tvarkos taisyklės numato galimybę nariams atsiųsti klausimus raštu ar teikti žodžiu juos Europolui. Ir e, nuo mūsų paskutinio posėdžio vienas narys pateikė prašymą e, dėl šešių savaičių laikotarpio ir penktadienį e, pateikė Europolas savo atsakymą ir jo e, Europolas atsakymas išdalytas delegacijų nariams. Nuo mūsų praeito posėdžio buvo pateikta ir kitų klausimų, į juos Europolas atsakė ir atsakymai taip pat buvo pateikti delegacijoms. Darbo tvarkės penktojo priežiūros grupės sutikimo tvirtinimas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Jūs visi esate gavę darbo tvarkės e, projektą, kurį patvirtino pirmininkų trejetas pirmininkaujančių šalių. Ar turite ko nors Gal nors norite pasakyti, ne? Jeigu niekas neprieštaraujate, tai laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Plenarinės susitikimas prasideda Ir pereikime dabar prie pirmojo darbo tvarkės punkto. E, ataskaita apie Europolo veiklą nuo kovo iki rugsėjo ir 2022 metų veiklos planai. Prieš pradedant e, mūsų darbą noriu dar informuoti jūs apie praktinius dalykus. Verčiama žodžiu yra į visas kalbas įskyrus gėlų kalbą ir vadovaukitės instrukcijomis, nurodymais, kurie yra ant jūsų stalų. Tada galėsite taip pat prisijungti prie e, belaidžio interneto. Ir e, taip pat transliuojamas yra mūsų posėdis e, per internetą. Dėkoju poniai Talvitė, kuri yra pirmininkė kartu su mumis šio renginio, su manimi šio renginio. Dabar periname prie e, pirmo e, dalykinio klausimo. Sakiau, mūsų darbo tvarkė labai įtempta. Šiandien ir rytoj ir pradėsime nuo pasisakymo, kurį e, nuo pranešimo, kurį padarys Katrin Debol, Europolo direktorė. Ji pristatys Europolo veiklą nuo šių metų kovo iki rugsėjo. Pagrindiniai uždaviniai, iššūkiai, skaitant e, biudžeto išteklius, perspektyvas, mes e, e, kalbame apie Europolo reglamento 51 straipsnį. Pagal tą straipsnį Europolas rengia metinį programavimo dokumentą ir bus dokumentas parengtas 2022 metams. Ir Europos parlamentas e, prašė e, Europolo dažniau keistis informaciją. Ir taip pat siekiama užtikrinti, kad Europolas taptų centrų keičiantis informaciją apie nusikaltimus. Europos Sąjungoje. Mes Bukarešte jau e, šių metų vasarį kalbėjome apie programavimo dokumentą dar kartą noriu pasakyti, kaip organizuosime diskusijas. Kai kas iš jūsų žinote, kad reguliariai vyksta tarp parlamentiniai susitikimai Europos parlamente ir e, rengiami klausimų atsakymų raundai. Kiekviename raunde dviems nacionalinių parlamento atstovams bus suteiktas žodis ir vienam Europos parlamento nariui per kiekvieną, kaip sakiau, klausimų ir atsakymų raundą. Jeigu norite dalyvauti diskusijose, prašytume e, užpildyti e, raštu tas formas, kurios bus, kurias rodau, jos bus išdalytos jums, parašykite, įrašykite savo pavardę, prisistatykite e, ir tada mes jums suteiksime žodį reikia perduoti paskui tas užpildytas korteles e, mums į sekretoriatą. Kaip sakiau, du nacionalinių parlamento atstovai, vienas Europos parlamento narys po kiekvieno raundo galės pasisakyti. Taip dirbsime e, šiandieną, rytoj. Yra įvairių klausimų numatyta mūsų darbo tvarkė ir labai prašau racionaliai e, tvarkyti su laiku. kiekvienas kal, turėtumėte kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutės ir svečiai, kurie reaguos, atsakys jūsų klausimus, taip pat turėtų turėti laiko atsakyti. Kadangi e, norime suteikti žodį kiek galima desniam skaičiui dalyvių, tai prašyčiau e, neišsiplėsti klausiant. O dabar išklausykite, išklausykime ponę Debol, kuri yra Europolo direktorė. Dar kartą sveikiname Jūs atvykusią į Europos parlamentą, į e, jungtinį parlamentarų sutikimą. Dabar skiriu Jums 15 minučių, prašom. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, E, ponė Juan Fernando Lopes Aguilar, ponė Marina Talvytė. Ačiū, kad pakvietėte mane. Man labai malonu lankytis e, šiame priežios grupės sustikime. Aš norėčiau e, pasisakyti apie naujausius pasiekimus susijusius su daugiamečiu programavimo dokumentu 20-22 metams. Taip pat sureaguosiu į tai jūsų raštiškas pastabas, kurias iki šiol gavome ir pateiksiu uh, informacijos naujausios apie mūsų veiklą, kuris e, apie pasiekimus nuo paskutinio sustikimo Bukarešte. Dėl to programavimo dokumento. Tikriausiai prisimenate, kad aš per paskutinį sutikimą pristačiau jums Europolo strategiją, kurią e, patvirtino Europolo valdyba. Ja sudaro nacionalinių tai yra valstybių narių atstovai ir Europos komisijos atstovai. Strategija 2020 plus yra pagrindas mūsų daugiamečiam programavimo dokumentui. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir pristatyti svarbiausius strateginius šio dokumento elementus ir taip pat informuoti Jūs apie naujausius poslinkius susijusius su Europolo strategijos įgyvendinimu. Noriu paminėti, kad pagrindiniai prioritetai yra ten surašyti. Pirmiausia, Europolas pasinaudos visapusišką informaciją gaunamą iš plataus partnerių tinklo. Apie tai kalbėjo komiteto pirmininkas. Mes norime tapti e, informacijos apie nusikaltimus centru Europos Sąjungoje. Norime tiek kaupti duomenys, tiek sujungti informaciją. Antras dalykas, mes turėtume būti e, budresni negu anksčiau, taip pat lankstus ir turėtume e, operacinę paramą valstybės narėms teikti dėl to, E, daug dėmesio skirsime prioritetinėms byloms, tyrimams, e, kurie yra susijęs su didelės vertės e, tam tikrais objektais ES, taip pat kovosime su pavojingais nusikaltėliais veikiančiais išmaniais būdais ir taip pat bus specialios komandos. Taip pat mes norime būti platforma policijos sprendimams ir ketvirtas dalykas, norime būti inovacijų ir mokslo tyrimų teisės saugos įtyje centru. Mes e, tikrai daug galvojam apie inovacijas. Strategijos 2020 plus įgyvendimas. E, operaciniais terminais Tai reiškia, mes daugiau dėmesio skirsime e, saugumo grėsmių prioritetui. Turime galvoti apie esmę policijos darbo. 2019 metais mes jau pakoregavome operacijas, kurios leido užtikrinti sinergijas, taip pat daug dėmesio skiriame ištekliams prioritetinėse srityse. Konkrečiai mes sukūrėme darbo grupę analizai, darbo grupę, kuri yra atsakinga už naujų finansinių ir ekonominių nusikaltimų uh, centrą, inovatišką projektą e, pradėjome kurti, taip pat speciali valdyba yra įkurta. Mes sieksime dirbti e, stiprindami analizę ir analitinius gebėjimus valstybėse narėse. Po kelių dienų mes internetinę platformą analizės e, atidarysime ir jau matome, kad daugiau negu 800 analitikų labai džiugiai sureagavo į tai. Jie yra iš valstybių narių, jie yra pasirengę prisijungti prie platformos ir dalytis informaciją ekspertinėmis žiniomis, taip pat priemonėmis. Kaip sakiau, E, speciali darbo grupė ekonominių ir kitų nusikaltimų centrui pradės veikti, atsiras e, nauja struktūra, jie apibrėžta darbo grupė e, struktūra centro ir mes padėsime valstybės narėms kovoti geriau su finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais, įskaitant korupciją. Informavimo valdyba apibrėž apriepti inform... to, kaip reikėtų valdyti informaciją Europolė. Mes taip pat uh, E, inovacijos grupėje galvosime apie inovacijas ES lygmenių iš teisės saugos perspektyvų, taip pat parengsime inovacijų strategiją ir inovacijų valdysenos strategiją, o tai turėtų leisti uh, užtikrinti, kad informacija taps neatskiriama mūsų veiklos dalis ateityje. Tai yra nauji poslinkiai susiję su daugia mečių programavimo dokumentų 20-22 metams. Mes taip pat stiprinsime tuo pačiu metu tris operacinius centrus Europolė kibernetinių nusikaltimų, Europos kontrterorizmo centrą ir rimtų ir organizuotų nusikaltimų centrą. Pavyzdžiui, Europolas norėtų sustiprinti savo pastangas, e, kovojant su prekyba narkotikais, e, teroristiniu turiniu e, internete ir apsaugant vaikus nuo lytinio išnaudojimo. Ir tai susijęs su mūsų strategija dešimtiesiems metams ir tolesniems metams. A, Ir reikia pasakyti, kad investicijos į Europolą yra tiesioginės investicijos į valstybių narų teisėsaugos institucijų stiprinimą. Ir dabar norėčiau perėti prie kitos temos. Tai yra pakankami finansiniai ir žmogiškiai ištekliai mūsų agentūroje e, tie elementai yra esminės svarbos, norint užtikrinti, kad mes sukurtume pridėtinę vertę ir galėtume sustiprinti savo paslaugas. Mums reikia tvaraus biudžeto ir pakankamo ilgalaikiams investicijoms, e, kad būtų galima nenutrūkstamai vykdyti operacijas. E, mes e, turėtume pirmiausiai galvoti apie augimą ne tik savo labui, bet turime suvokti, kad paklausa didėja, kad mūsų vartotojų vis daugiau atsiranda, mūsų įgaliojimai platesni, taip pat atsirado daugiau grėsmių, vidinių saugumo grėsmių ir uh, technologinė aplinka keičiasi. Aš norėčiau padėkoti priežiūros grupiai už jūsų paramą per darybas dėl kitų metų biudžeto ir taip pat už jūsų požiūrį dėl daugiametės finansavimo programos 21-27 septintiesiems metams. Džiaugiuosi Libė komiteto nuomonė dėl kitų metų biudžeto, joje e, pritariama e, Europolo valdybos prašymui dėl finansavimo kitais metais 173,6 e, milijonai eurų ir 66 papildomi darbuotojai. Ir aš tikiuosi, kad ir Europarlamentas, Europos parlamentas ir valstybės narės pritars šiam sprendimui. Jei Kol kas mes nežinome, kokie bus galutiniai sprendimai dėl biudžeto, bet jūsų pagalba rodo, kad mūsų vizija bendra, kad mes galvojame apie paramą Europolui taip pat. Ir taip pat vienodai suprantame Europolo paramą valstybėms narėms. Daugiametė finansinė programa apibrėž viršutinės ribas e, mūsų finansavimo 21-27 metams. Dabartinis pasiūlymas numato e, labai rimtai mažinti Europolo biudžetą. Pavyzdžiui, 21 metais mūsų biudžetas bus sumažintas daugiau negu 10 procentų lyginant su dabartiniu biudžetu, kurį mes turime. Ateiname prie daugiametės finansinės programos darybų galutinių etapų ir iki šių metų pabaigos viskas turi būti nuspręsta. Aš tikiuosi, kad nacionalinės vyriausybės supras, kaip svarbu yra Europolo biudžetą suderinti su operaciniais ir politiniais lūkesčiais. Dabar norėčiau sureaguoti į raštiškas pastabas dėl uh, Kipro. Uh, Kipro delegacijos rašytinės e, pastabas dėl mūsų 22 metų programavimo dokumentų. Mes dabar Kipre turime 22 pareigūnus. Nuo 19 metų Europolas remia Kipro teisėsaugos institucijas, vykdomas specialus planas, tai yra antrinės, antrinės saugumo patikros. Europolo pareigūnai viešintys e, dirba e, migracijos skyriuje, jie gali e, judėti visoje Kipro Respublikoje, kaip kad to prašo nacionalinės kompetentingos institucijos. Bendarbiavimas tarp Europolo viešinčių pareigūnų ir kitų institucijų vietoje yra veiksmingas ir keičiamasi deramai informacija. Kalbu apie Kipro valdžią ir Europolo pareigūnus. Dėl atkodavimo ir kripto valiutų, tai yra strateginis prioritetas ir Europos komisija yra numačiusi tam tikrų priemonių, mes galėsime dėl to sukurti at, kriptavimo, atkodavimo platformą bendrame tyrimų centre ES dėl kriptovaliutos. Europolas siekia žengti į priekį, būti veiksmingas pagal tai, kiek leidžia jo ištekliai. Tai yra nepaprastai svarbu visai teisės saugos e, institucijų, institucijų bendrėjai valstybėse narėse. Dabar operacinė veikla. Uh, Norėčiau pateikti naujausią informaciją apie tam tikras sritis, pavyzdžiui, kibernetiniai nusikaltimai, organizuoto nusikalstamumo grupių struktūra, pinigų plovimas ir vaikų pornografija. Ir kibernetiniai nusikaltimai yra uh, labai rimti ir reikia kalbėti pirmiausiai apie kibernetinius išpolius, kai reikalavima pavyzdžiui išpirkos, nukreipti yra veiksmai prieš piliečius, reikalaujama milijonių išpirkų kartais. Ir mes dabar remiame vieną operaciją tai yra speciali programa, kuri e, užsipuldinėja įmonės. Mes dirbame su kibernetinių nusikaltimų darbo grupe, kad galėtume e, kovoti su tuo išpirkos reikalavimo nusikaltimu. Kitas dalykas - patruliavimas stebint e, kibernetinius nusikaltimus. Dirbame su nacionaliniais ekspertais, e, nustatome, inter, seme internete E, tam tikrus subjektus, Europolas jau iš 273 atvejų ėmėsi e, veiksmų 106 atvejais. E, mes stebim, tai yra susijęs su kibernetiniais nusikaltimais, ginklų prekyba ir prekyba narkotikais. Uh, E, dėl organizuoto nusikalstamumo mes žinome, kad tos grupės dalyvauja įvairiuose nusikaltimuose, susijusiuose netgi su verslu. Jos labai lankščios, tos grupės labai greitai prisitaiko e, priklausomai nuo situacijos ir galimybių ar aplinkos kintančios. Naudojamas fizinis smurtas ir jis padidėjo ypač kalbant apie narkotikų kontrabandą ar organizuotus turto nusikaltimus. Korupcija taip pat e, yra susijusi su organizuotu nusikalstamu. Aukščiausio lygio organizuoto nusikalstamu grupės infiltravusios yra tiek e, vieša, tiek privatų sektorių naudojami kyšiai, e, taip pat įsivėliama į interesų konfliktus, grasinama žmonėms, vyksta kitokie konfliktai. Uh, Europos Sąjung 65 procentai asmenų dalyvaujančių organizuotame nus, nusikaltimo rate yra ES piliečiai. Organizacija iš viršaus į apačią ir taip pat veikiama pagal tiekimo grandinę ar kontrabandos grandinę ir kartu pasisavinama didžiuliai kiekiai, kiekiai pavyzdžiui, prekių. Lietuva, Lenkija, Ispanija, Junktinė karalystė e, išaiškino tam tikrų nusikaltimų, padedant Europolui ir įvertinta, kad 603 milijonai eurų toks buvo pelnas e, tuose grupėse, kur yra daugiau negu 50 narių, tai yra nu, narkotikų kontrabanda, e, pinigų plovimas, ginklų, prekyba ginklais. Mes sugebėjome atskleisti keturių grupuočių veiklą, tų, kuriuose de, de, dirbo po daugiau 20, 53 žmonės. 40 kratų buvo atlikta, daugiau nei 20 žmonių buvo sulaikyta ir taip pat sumta, da, sumtos uh, konfiskuotos stambios pinigų sumos. Iš ir Rumunija, pavyzdžiui, taip pat buvo gabenamas e, labai didelė kokaino e, sunta iš Pietų Amerikos. Ji buvo sulaikyta ir taip pat mes įsiaiškinome, kas buvo kaltas dėl to ir tos asmenys sulaikime. Pinigų plovimas. Žinome, kad grįžinėje pinigai tebe lieka da, t, t, labai didelės pagundos šal, šaltinių. Ir labai dažnai tos paslaugos yra teikiamos nusikalstamai. Bitcoinas labai lengvai pasiduoda naujoms pinigų plovimo schemoms. Dar vienas rytis tai yra vaikų pornografija internete. Tai yra nepaprastai svarbis rytis, kuri kelia didelę grėsmę. Pranešimo apie vaikų panaudojimą propagandai, kurią ga, informacija apie vaikų panaudojimą E, Mums pateikta informacijos apie 272 tūkstančius atvejus, kai vaikai buvo naudojami pornografijai gaminti. Šiemet taip pat buvo e, įsteigta šeštoji pagalbos aukoms e, grupė. Ji ir joje dirba 44 pareigūnai, atstovaujant 29 grupėms ir šie pareigūnai nustatė 28 aukas ir ištyrė 800 atvejus. Taip pat norėčiau paminėti trumpai dabartinės tendencijas, kurios kelia grėsmę. Pirmiausia, mes matome, kad šiuo metu didelę grėsmę Europos Sąjungą kelia sunkus nusikaltimai ir organizuotas nusikalstamumas. Ir e, jų, šių nusikaltimų poveikį vis dažniau pajaučia mūsų piliečiai. Matome, kad taip pat dažnai nusikalstamos grupuotės e, nesutarė ir dėl to žudomi žmonės. Tai stebėjome Švedijoje ir nes nežinome, kad buvo Amsterdame, dėl to nužudytas e, žurnalistas. Advokatas, atsiprašau. Pastarosime savaitėmis taip pat pastebėjome, kad prie Europos sienų atsirado daugiau migrantų. Iš savo patirties galime pasakyti, kad tai reiškia, kad didėja taip pat ir kontraband, migrantų kontrabandos mastas ir didėja antrinis judėjimas ir e, dokumentų klastojimas. Dar vienas dalykas, kuris kelia ne, e, susirūpinimą, tai yra tai, kad labai dažnai teroristai ir organizuoto, organizuotos nusikaltėlių grupuotės pasinaudoja socialiniai tinklais. Jie puikiai išmano, kaip galima būtų e, tinkamai jomis pasinaudoti. Be to mes matome, kad vis dažniau naudojamas tamsusis internetas nusikaltimams vykdyti. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju, poniai Debol. Dėkoju, dabar mes galime pereiti prie diskusijos. Dar kartą norėčiau Jums priminti, kad Jums visiems išdalintos yra vat štai tokios spalvotos kortelės. Ir Jūs galite jas užpildyti ir galite atsiųsti mums tam, kad mes galėtume sužinoti, kas norėtų pasisakyti. Mm. Gerai, Mes jau gavome dviejų delegacijų pareiškimus, kurio yra susijęs su šiandienos diskusijos tema. Ir pirmiausia, mes suteiksime žodį dviem nacionaliniam delegacijom, tai yra Kipro parlamento delegacija ir Vokietijos Bundestago delegacija. Pirmoji pasisakys Suzanne Mitteg. Ji yra Vokietijos Bundestago delegacijos vadovė. Prašau, jūs turite maždaug porą minučių. Ar jūs norėtumėt pasisakyti? Taip, gerai, prašome, tame žodis jums. Ar jūs esate saliai? Taip, gerai, puiku pastebėjau jūs. Gerai, dabar galite kalbėti, prašom. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmiausiai dėkoju už visą apimančią ponios Debolo ataskaitą. Mums kelia susirūpinimą biudžetas nes dauguma užduočių, kurias patvirtinome ir kurios yra būtinos Europos erdvėje, turi būti finansuojamos. O 20 metų biudžetas reiškia, kad jau dabar trūksta 30 milijonų, o daugiametėje finansinėje perspektyvoje numatyta mažiau nei 50 procentų reikalingų lėšų. Akivaizdu, kad e, reikalauja komisija mažinti etatus Europolė, tad kyla klausimas ir mums visiems turi kilti klausimas, ar nebūtų įmanoma kaip nors e, garantuoti finansavimą, nes Europolui paskirtos funkcijos paprasčiausiai nebus įgyvendintos, o ką tik išgirdome, kiek tų užduočių dar bus. matome, kad kils grėsmė šių tikslų siekimui, jeigu biudžetas nebus iš esmės padidintas. Dėkoju. Ačiū. Dėkuoju, dabar aš norėčiau sutikti žodį ponui Demetris Demetrium, kuris atstovaus Kipro parlamento delegacijai. Prašome. Thank you. Κύριε και κυρία Συμπροέδρη, κυρία Γενική Διευθύντρια, θα ήθελα. Dėkoju da, mūsų pirmininkams, kaip Kipro delegacijos atstovas, aš norėčiau pirmiausia padėkoti Jums už tai, kad Jūs pakomentavote mūsų pateiktą da, Jums poziciją. Ja patikime raštu. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad da, a, komandiruojamų pareigūnų paslaugos yra labai naudingos ir mes savo akimis matėme praeitą savaitę, kad tie pareigūnai puikiai dirba. Tačiau aš vis dėlto norėčiau vis, mus visus perspėti. Kipras yra ES valstybė narė bet tai taip pat yra šalis, kuri pastaraisiais metais susilaukė labai daug migrantų. Ir akivaizdu, kad e, tai nėra atsitiktinumas. Mūsų teritorija, kurią okupuoja Turkija, nekontroliuojama yra mūsų pareigūnų ir jums yra žinoma, kad Turkija de leidžia migrantams net lėktuvais nusigauti iki Nikozijos ir po to pasinaudodama jungtinių tautų kontroliuojama teritorija leidžia šiems migrantams patekti į Turkijos teritoriją, atsiprašau, Kipro teritoriją ir atvykę į Kiprą, jie prašo paprastai prieglapšio. Tai kelia labai daug problemų ir mes norėtume kad jūs padėtumėms mums spręsti šią problemą ir kad pakvistieji pareigūnai prisidėtų aktyviau prie šios sprendimos sprendimo. Jie taip iš tikrųjų gali padėti mums spręsti šias labai opes problemas. Taigi prašome jūsų pagalbos šiuo klausimu. Na kągi, dėkoju, o dabar aš norėčiau pradėti diskusiją. Ir Joje dalies dalyvauti visi, kas, norė, kas užsirašė pasisakyti. Ir e, kiekvienam norinčiam pasisakyti bus skirta po porą minučių. Ir tvarka bus tokia. E, du nacionalinio, dviejų nacionalinių parlamento atstovai ir po to e, Europos parlamento atstovas. Ir po to suteiksime žodį galim uh, ponė Dėlė. Pone, ponas Kelecis iš Graikijos. Prašome, ponas Kelekis, ar jūs esate salėje? Yes. Καλησπέρα eh, σας κύριε Πρόεδρε και κυρία Συμπρόεδρε. Dėkoju, dėkoju mūsų pirmininkams. Aš esu Graikijos parlamento narys ir, ir aš atstovauju Evros regionui Graikijos parlamente. Evros e, regionas turi tiek sausumos, tiek e, jūros sieną su Turkija. Pone Debol neseniai, e, tai yra praeitų metų pavasarį, apsilankė Evros regione. Ir to apsilankimo metu jie savo akimis galėjo pamatyti tas problemas, su kuriomis mes susidurėme. Į Turkiją iš tikrųjų pas mus atvyksta nepaprastai daug migrantų. Ir reikia pasakyti, kad pastarosiamis dienomis situacija da, uh, labai pablogėjo. Pas mus atvyksta vis daugiau ir daugiau e, nelegalių migrantų. Kai ponia Debol pas mus buvo atvykusi, mes kalbėjome tai, kad pakviestieji pareigūnai galėtų dirbti ir Evros regione. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar dėl to buvo kas nors padaryta, ar esame čia kokios nors pažangos ir Europolas ketina nusiųsti uh, savo pareigūnus į Evros regioną. Bet o man būtų įdomu sužinoti, kaip gyvendinamas Europolo ir Turkijos bendradarbiavimo susitarimas. Pagal tą susitarimą yra numatyta keistis informacija dėl migrantų srautų ir dėl tų nusikaltimų, kuriuos gali tirti Europolas. Dėkoju. Toliau. Švedijos e, delegacijos atstovė ponia Stonkfist. Prašome. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Europolui ir jo vadovams Švedijos delegacijos vardu. Dėkojame Jums uh, už tai, kad Jūs labai svetingai prieimėte uh, mano šalies delegaciją. De, da pagrindinėje Europolo būstinėje. Bet tas apsilankimas buvo labai svarbus, todėl kad jis padėjo mums suvokti iš tikrųjų, kaip veikia Europolas. Ir a, e, ta informacija padeda geriau dirbti ir mūsų nacionalinio padalinio darbuotojams. Aš norėčiau jūsų paklausti apie dabartinę, e, apie daugiametę veiklos programą ir ypatingai noriu paklausti apie jūsų vykdomą koordinavimo veiklą. Toje daugiametėje veiklos programoje kalbama apie būtinybę nustatyti prioritetus. Ir aš tikiuosi, kad mūsų da, priežiūros grupė galėtų prisidėti prie to, kad mes galėtume da, kartu apibrėžti tos prioritetus, kurie mums labiausiai rūpės po 2020 metų. Ir e, konkrečiai man būtų įdomu sužinoti, kaip e, Europolas ir jo vadovai ketina koordinuoti savo veiklą su e, jungtinės parlamentinės priežiūros grupės veikla. Kartu mes galėtume pagalvoti apie Europolo ateitį ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip mes, mūsų jungtinė parlamentinės priežiūros grupė, galėtų prisidėti prie tų prioritetų apibrėžimo. Uh, Galima galvoti apie konkrečias e, temas, pavyzdžiui, kaip galima būtų sureaguoti reaguoti į Europolo prašymus ir kaip, kokie, kokiu formatu mes galėtume teikti jums savo paraiškas ir savo pasiūlymus. Ponas Sancelejos. Muchas gracias, eh, presidente. Muchas gracias, eh, directora de Vol, por su intervención. Y por... Labai dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už Jūsų įžanginę kalbą. Ir dėkoju taip pat už tai, kad jūs iš tikrųjų nemažai ką darote tam, kad Europolas geriau, geriau bendradarbiautų su Europos parlamentu, nacionaliniais parlamentais. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad Europos parlamentas norėtų stiprinti Europo, Europolo vaidmenį. Mes norėtume taip pat, kad būtų plečiama jūsų veikla. Ir Europos parlamentas labai aiškiai pasisako už tai, kad taip pat būtų didinamas Europolo finansavimas. Apie tai jau buvo kalbėta šiandien. Mes puikiai žinome, kad e, Europolui tenka atlikti vis daugiau užduočių. Ir da, visas tas užduotis turėtų būti atliekamos labai veiksmingai, bendradarbiaujant su nacionalinėmis institucijomis galvojant apie tai, kaip galima būtų padėti visiems mūsų piliečiams dirbti jų labui. Ir todėl kiekvieną kartą, kaip aš matau, kad kai aš matau, kad siekiama yra mažinti Europolo biudžetą, aš manau, kad tokiems veikmams reikia visuomet priešintis. Ir aš manau, kad šiandien mes galime nusiųsti labai aišku signalą ES vadovams. Norėčiau, kad ponė Deborkė galėtų plačiau mums papasakoti apie, pavyzdžiui, blogiausią scenarijų. Jeigu baigtųsi su biudžetu viskas kaip įmanoma blogiau, kokia, ta, kokia tai turėtų įtaka Europol ir kokios rytis labiausiai nukentėtų dėl to, kad trūksta finansinių išteklių. Dėkoju. Dėkui, ponė Selechui. Dabar ponė Debol. Dabar žodis teiksime ponė Debol. Jei jūs neprieštaraujate, aš pasiūlyčiau štai, ką mes matome, kad labai daug kas nori pasisakyti ir aš siūlyčiau dabar suteikti galimybę parlamentų nariams užduoti savo klausimus ir po to juos galėsime visus sugrupuoti ir jūs galėtumėte juos atsakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad ši pirmoji mūsų šiandienos susitikimo sesija turėtų baigtis pusę keturių. Ir kitos panelinės diskusijos dalyviai jau atvyko, taigi aš siūlau nedelsti ir tęsti toliau mūsų diskusiją. Taigi toliau dar du nacionalinių parlamentų atstovai ir po to vienas EPI, e Europos parlamento narys pasisakys. Tokia tvarka dirbsime. Pone Konvai iš Airijos. A, atsiprašau. Atsiprašau, ji yra Europos parlamento narė. Ponas Okalajan iš Airijos. Pone Okalajan, prašome. Ar aš teisingai ištariu jūsų pavardę? Labai atsiprašau, atsiprašau, atsiprašau, atleiskite. Mike, the... Įsijunkite mikrofoną tam, kad vertėjai galėtų jūs girdėti. Pone direktorė, jūs e, savo žanginėje kalboje nepaminėjote Brexito neminėjote, da, nieko apie tai nieko nekalbėte, nei kai kalbėjote apie savo jau nuveiktą darbą nuo kovo iki rugsėjo ir po, ne, neminėjote to ir a, nieko nesakėte apie tai, kas vyks po 2020 metų. Jei Junktinė karalystė išstos e, Europos Sąjungos, gal jūs galėtumėt papasakoti mums, kaip Europolas ruošiasi naujiems santykiams su Junktinė karalystė, kad ir kokie būtų tie santykiai. Akivaizdu, kad Airijos Respublikos policijos pareigūnai ir toliau ketina dirbti veiksmingai Europolo struktūrose Ir mes ketiname taip pat veiksmingai bendarbiauti su e, Šiaurės Airijos policijos tarnybomis. Bet kaipgi mes galėsime tą daryti, jeigu Junktinė karalystė iš tos ES arba konkrečiai iš tos iš Europolo šeimos? Gal jūs galėtumėt mums papasakoti, kokiu žingsniu buvo imtasi tam, kad galima būtų įspręsti e, šias labai rimtas problemas? Dėkoju. Dėkoju. Toliau Estijos e, atstovas ponas Lelit. Jau, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju, poniai Bol. Pirmiausia, dėkoju Jums už Jūsų puikų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europolas vaidina svarbu vaidmenį renkant informaciją Taip pat minėjote, kad jūs norite perti prie duomenų rinkimo, prie informacijos rinkimo. Aš visiškai jums pritariu, aš daugiau nei 20 metų dirbu policijos struktūros ir žinau, kad informacija yra būtina tam, kad galima būtų spręsti visus nusikaltimus, bet ypač įtin sunkius nusikaltimus. Ir žinome, kad yra tokių valstybių narių, kurios vis dar uh, ne viską daro tam, kad e, teiktų Europolo informaciniai duomenų bazai visą ją reikalingą informaciją. Akivaizdu, kad valstybių narių veiksmų jūs vis negalite visiškai kontroliuoti, bet vis dėlto gal galėtumėt ką nors padaryti. Ir todėl norėčiau jūsų paklausti, ką jūs, Europolas, galėtumėt padaryti tam, kad paragintumėt valstybės narės aktyviau teikti informaciją jūsų duomenų bazai. Dėkoju. Toliau Europos parlamento vardu ponas Vytelov. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš dėkoju taip pat e, ponė Debol už išsame prezentaciją. Aš turiu trumpą klausimą, kuris yra susijęs su Europolo bendradarbiavimu su trečiomis šalimis. Gal jūs galėtumėt mums papasakoti, su kokiais iššūkiais susidurime šioje srityje? Uh, su kokiamis problemomis ir konkrečiai, kad galėtumėt pakomentuoti, kaip vyksta bendradarbiavimas mūsų partneriais Vakarų Balkanuose. Šis klausimas labai man rūpi, bet mm, todėl, kad aš ne tik esu Bulgarijos atstovas, bet ir todėl, kad aš manau, kad Vakarų Balkanai vaidina nepaprastai svarbu geostrateginį vaidmenį. Kaip jūs tikriausiai prisiminate, 2015-2016 metais, kai mes išgyvenome stambiausią migrantų krizę, daug buvo kalbėta apie tai, kad labai svarbu bendradarbiauti su Vakarų Balkanais. Dėkuoju, toliau ponė Kornalt iš ponas Kornalt. Ponas Konvai. Anyway, um, and, um, you know, uh, I have attended. Aš dalyvavau ne viename komitetų posėdžių ir ponė Debol. Uh, prisimena, kad kalbėjau labai išsamei apie breksitą, pratęsiu savo kolegos mintį dėl breksito ir dėl augančios breksito grėsmės, kalbant apie poveikį saugumui. Pone Debol prisimena, kad aš prašiau jos atvykti į Dubliną ir kalbėti, kreiptis į mūsų komitetą. Mes po posėdžio Bukarešte taip pat apsikeitėme nuomonėmis ir dėja ponios Debol biuras nepripažino, kad gavo mūsų elektroninį laišką. Tai tikrai nuvilia, turint galvoje, kad šis komitetas turėtų būti toksai priežiūros Europolo komitetas. Tad norėčiau pakartoti savo prašymą, kad ponia Debol atvyktų į Airiją, į Dubliną ir kalbėtų apie labai svarbius netidėliotinus klausimus susijusius su breksitu. Dabar ponas Ketilos, Kipras, prašom. Labą dieną, dėkuoju ponė pirmininkė, ponė Debol. Norėčiau kalbėti apie vieną organizuoto nusikalstamumo aspektą, būtent apie prekybą narkotikais. Egzistuoja naujų narkotikų rūšių. Kipre viena moteris mirė, jinai dalyvavo įvairiose religinėse ceremonijose, kuriuose buvo naudojami e, narkotikai. Akivaizdu, kad iš Kolumbijos atvykęs asmuo atsivežė tų narkotikų, ko gero vyko per centrinę Europą. Kalbant apie informacijos mainus Europole, juk turi būti kažkokia tai strategija ir aš norėčiau apie ją sužinoti, kai kalbame apie narkotikų prekybą. Kaip galima būtų greičiau nustatyti prekeivis narkotikais? Ačiū. Aš e, norėčiau užduoti keletą klausimų dėl strateginių prioritetų. Pone Dali, pirmiausia, jūs kalbėjote apie tai, kad perinate nuo teisėjai saugos institucijos prie tokios institucijos, kuri perduoda žinias ir informaciją. Ar tai yra tik tai naujos galios, ar tiesiog pasikeitęs veiklos pobūdis? Jūs kalbate apie informaciją iš turimų e, šaltinių, galbūt daugiau e, stebėsenos, bet kalbant apie jūsų strategiją, kalbant apie tai, kad Europolas turėtų būti e, mokslinio tyrimų ir inovacijų lyderis. Tad norėčiau sužinoti daugiau, e, kaip yra bendradarbiaujama su privačiuoju sektoriumi, ypač kai mes kalbame apie duomenų perdirbimą ir veiklą su privačiuoju sektoriumi. Ir man labai svarbus klausimas yra Europolo išorės strategija, kai mes kalbame apie pareigūnų delegavimą už e ES. Nežinome, kad ši praktika tęsiama jau keletą metų. Galbūt galėtumėte pateikti pateikti pavyzdžių, kaip yra e, dislokuojami pareigūnai už SS, kokios tai yra misijos, apie kokias grėsmės kalbama, kokia galbūt žvalgybinė informacija buvo jų surinkta ir ypatingai mane domina žvalgybinė informacija, kai kalbame apie trečiasias šalis e, ko buvo, e, kas buvo nuveikta, kokie individualūs atvejai, apskritai ar tokių atvejų yra. Ačiū poniai Dalas. Toliau bus iš Graikijos ponas Karakopulos. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, bendradarbiavimo gilinimas ir stiprinimas tarp Europolo ir Frontexo siekiant apsaugoti ES išorės sienas yra labai svarbus dalykas, ypač kalbant apie kovą su nusikalstamumu, organizuotu nusikalstamumu. Graikija šiuo metu patiria, jog vėl mm, atsinaujina migrantų srautai, kiekvieną dieną šimtai Egėjo salas mūsų šalies rytuose, šimtai žmonių pasiekia ir toliau skverbėsi gilin. Um, užsienio ir gynybos ministrai nagrinėjo šią problemą ir e, akivaizdu, kad situacija salose um, eskaluojasi. Matome, kad karštuosiuose, vadinamosiuose hotspots taškuose situacija aštrėja. Mums yra svarbus e, sustiprintas bendradarbiavimas su Europolu, siekiant atskleisti žmonių, gabentojų organizacijų veiklą ir užkirsti ją į kelią. mes kalbame ne vien tik tai apie europinį solidarumą, mes kalbame apie išorės sienų apsaugą galvojame, kad e, neigiami fenomenai yra susiję su prekyba ginklais, prekyba narkotikais, pornografija, o juk mes visi norime saugios Europos. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie santykius tarp es ir Turkijos. Dėje susitarimas su Turkija neleido pasiekti pažangos ir taip yra dėl pačios Turkijos, kuri vengia įgyvendinti bendradarbiavimo susitarimą. Yra ne viena e, nusikalstama grupuotė veikianti Turkijoje, ypač kai tai pasakytina apie migrantų gabenimą. Tos nusikalstamos grupuotės veikia ES viduje ir už jos ribų. Turkijos prezidentas pats grasina atverti duris ir langus migrantams iš Turkijos. Uh, Kaip Jūs galvojate, ką galima būtų padaryti tam, kad realiai būtų įgyvendintas susitarimas tarp ES ir Turkijos? Nekinyčiai, Europos parlamento narė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponė Debol, su kuria esame nekartą susitikę Europos parlamente. Dėkuoju jai ir už jos prezentaciją ir už tai, kad ji norėjo visiems priminti. Uh, uh priminti, kad mūsų grupė turėtų daryti viską, kad nebūtų mažinamas Europolo finansavimas. Ir aš tikrai tikiuosi, kad biudžetas nebus mažinamas ir mes darome viską, kad tai, tai, tai tik iš tikrųjų ne, jis nebūtų sumažintas. Aš norėčiau užduoti konkrečius klausimus jums. Jūs pirmiausia da, minėjote tai, kad didėja smurto apraiškų ir minėjote taip pat, kad aktyviau veikia neorganizuotos. Nu, or, or, nusikaltėlių grupuotės ir kad jie vis aktyviau vykdo ir finansinius nusikaltimus ir kontrabandą migrantais, narkotikais, žmonėmis. Ir kai kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, turim nepamiršti, kad Europolas turi, uh, uh, uh, turėtų turėti tinkamus išteklius ir galimybės tam, kad galėtų veikti. Ar taip yra? Jūs minėjote taip pat ir galimybę gal parengti naujus teisės aktus. Tai kaipgi, ką jūs apie tai pasakytumėte? Toliau, da, kova su, su finansiniais nusikaltimais. Mes žinome, kad labai sunku yra da, atsekti iš tikrųjų, kaip juda tie finansai pasaulyje, kaip veikia įvairios pinigų plovimo schemos, nes žinome, kad jos darosi vis sudėting, sudėtingesnės. Ir dėl to darosi vis sunkiau iš tikrųjų įsiaiškinti, kaip juda tie pinigai. Jūs minėjote Europolo finansinių nusikaltimų centrą. Ir aš norėčiau paklausti, Kaip Jums atrodo, ar atsižvelgiant į nesnepatvirtintą direktyvą, kurią patvirtino Europos parlamentas, aš kalbu apie, apie duomenų keitimosi direktyvą ir kuri ta direktyva buvo skirta tam, kad galima būtų geriau keistis informaciją. Taigi čia norėčiau paklausti, ar jums, kaip Jums atrodo, ar šių priemonių Jums jau pakanka? Ir ar tame kontekste taip pat gal galėtumėt pakomentuoti ir Europos prokuratūros galimą vaidmenį? Ja. Vokietijos atstovas, prašom. Ponios ir ponai, kolegos. Pone Debol teisingai atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad Europolą norime paversti informacijos centru. Jeigu siekiame tokio centro, tuomet mums reikalingi atitinkami duomenys. Duomenų apsaugos teisės aktai atskirose valstybėse narėse labai skiriasi ir kartais tie teisės aktai tarsi gina pačius nusikaltelius. Tad e, norėčiau sužinoti, kokios valstybės jūsų manimų dar nėra pasirengusios teikti duomenų. Kitas dalykas yra breksitas. Teisingai šį aspektą paminėjo kolega iš Airijos. Labai svarbu breksito atveju suprasti, kad Junktinė karalystė taptų trečiaja šalimi. Bet labai svarbu, kad Junktinė karalystė laiku rinktų, kauptų ir perduotų duomenis, kad mes galėtumėm jais laiku pasinaudoti. Trečias aspektas teisingai buvo paminėta vaikų pornografijos tema. Tamsusis tinklas ir įvairios galimybės. Sulaikyti nusikaltelius. Galbūt tam tikros žinučių perdavimo paslaugos galėtų mums leisti susitelkti į nusikaltelius, galbūt yra kažkokių kitų galimybių, o jeigu jų per mažai, tai kokios kliūtis. Dar viena tema - pinigų plovimas. Vokietijos Bundestage prieimėme sprendimą dėl įrodinėjimo naštos perkelimo. Būtent mes galime konfiskuoti turtą, o turto savininkas privalo įrodyti, iš kur jisai gavo didžiulės sumas. Kaip Jūs galvojate, ko dar reikėtų imtis Europole tam, kad neteisėti finansiniai sandėriai nevyktų? Ačiū. Pone Pura, Suomija. Ar teisingai ištariau pavardę Pura? Taip, gerai skamba. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū vykdomai direktoriai Debol už prezentaciją. Aš norėčiau paantrinti kitoms anksčiau kalbėjusioms delegacijoms, kalbant apie biudžetą skirtą Europolui. Kaip žinia, yra nemažai kylančių klausimų, problemų, kaip antai migracijos srautai, terorizmas, kibernetiniai nusikaltimai ir taip toliau. Ir tuo pat metu Europolui yra pavestos naujos užduotis bei funkcijos, kalbant apie gabenimą apie internetinius nusikaltimus ir matome, kad šios užduotis vis labiau plečiasi, darosi sudėtingesnės. Tad norėčiau paklausti šiuo požiūriu štai ko. Mes visi sutarėme dėl to, kad Europolą reikia sustiprinti, perkelti atitinkamą lygmenį, padidinant atitinkamai išteklius. E, Mm, ir jeigu kiltų reali grėsmė dėl to, kad ši nepaprastai svarbi institucija gaus vis daugiau naujų funkcijų ir užduočių, bet nesugebės turėti išteklių, mm, spręsti tas užduotis, kaip bus sudėlioti atitinkamai prioritetai, turint galvoje tas užduotis. Ačiū, pane Kinko, Europos parlamentas. Ačiū. Kalbėsiu olandų kalba. Praėjusiais metais mano kolega iš partijos pateikė pranešimą susijusi su terorizmu. Ir vienoje iš pranešimo rekomendacijoje buvo nurodyta, jog Europolas turi tapti informacijos mainų uh, centru, informaciniu centru. Pavyzdžiui, kalbant apie duomenys susijusius su sugrįžimo maršrutais, radikalėjimu, kontaktais su nusikalstamomis grupuotėmis ar individais, norėjau pasiklausti, ar buvo padaryta pažanga, su kokiais sunkumais buvo susidurta ir kaip galima būtų gauti pridėtinės vertės iš Europolo. Uh, Aš e, galvojau, kad jums e, kilo problemų dėl duomenų mainų su kai kuriais, su kai konkrečia valstybė. Toliau anglų kalba. Mes kalbame apie privačių teisių paisimą. Ir kai kalbame apie pranešimą apie terorizmą, suprantame, jog reikia tobulinti situaciją, tačiau yra tokių dalykų kaip piknaudžiavimas e, vaikais internete, um, užkoduotos žinutės, kas už jų stovi, apskritai um, buvimas anonimu internete ir anoniminė veikla. Tad kaip Europolas galėtų daugiau paramos suteikti siekiant spręsti šias kertinės problemas, pavyzdžiui, jeigu Europole bus mažinami etatai. Mm, kitas dalykas dėl lygaus lyčių pasiskirstimo, kai mes kalbame apie vadovaujantį personalą. Žinome, kad įvairovė yra nepaprastai svarbi, taip pat e, matant ir bendrą padėties vaizdą. Ačiū toliau ponas Miriantus Kipras. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau užduoti štai tokį klausimą. Ar buvo jau nagrinėta, kiek yra naudojama kriptovaliutos Europoje? Kokia veikla už to slypi? Ar ta veikla yra neteisėta? Ar kriptovaliuta yra ir nusikalstamų grupuočių rankose? Ar žinote, galbūt reikalingi reikalingas reglamentavimas valstybėse narėse, kalbant apie šios valiutos naudojimą, o galbūt reikėtų ir atitinkamų tokios valiutos draudimų. Ponas Bigmont, Belgija. Atsiprašau, ponė Bigmont, Belgija. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti visus mūsų tarp parlamentinės grupės narius. Manau, kad e, susitikimai tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento atstovų yra labai naudingi visiems. Sveikinu kolegas iš kitų valstybių narių ir poniai Debolė noriu pateikti porą klausimų. Pirmiausiai, Europolo išorės strategija Žinome, kad Europolas gali sudaryti bendarbiavimo e, susitarimus trečiosiomis šalimis ar operatyvinius ar strateginius tarimus. Ir žinome, kad kai kurios iš tų trečių šalių pasižymi tuo, kad juose valdo autoritariniai e, režimą ir kokios atsiranda kontrolės priemonės tuose susitarimuose, kad būtų galima, pavyzdžiui, vertinti, kaip tie sustarimai gali, kokį poveikį turėti žmogaus teisų įtvirtinimui, e, pavyzdžiui, su MENA taip vadinamomis valstybėmis, e, artimųjų rytų, Šiaurės Afrikos. Ir norėčiau dar paklausti apie paskutinį sausio mėnesį sudarytą susitarimą su Frontexu ir taip pat e, norėčiau dar apie puslapį internetu to sužinoti daugiau. Dar sulaukėme vieno papildomo prašymo. Paskutinis tai bus kalbėtojas. E, Graikijos atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Aš norėjau pakalbėti apie du dalykus. Pirmas, kai mes kalbame apie sustiprinimą. Būtent finansinių galimybių naudojimo sustiprinimą. Aš pasisakyčiau už lėšų ir finansavimo padidinimą. Tai yra vienas dalykas, o antras dalykas apie pabėgėlius. Kolegos jau kalbėjo apie tai, jog auga pabėgėlių skaičius. Tai yra viena iš temų šiandieną svarstomų taryboje, o šiandieną New York'e vyksta pasaulio klimato konferencija, globojant jungtiniams tautoms. Tai yra viena iš Europolui tenkančių užduočių būtent užkardyti nusikaltimus aplinkai. Norėčiau sužinoti, e, kas jau buvo padaryta, ar apie tai buvo kalbama. E, ir norėčiau sužinoti, kokia strategija vadovaujasi Europolas siekiant kovoti su klim, nusikaltimais e, klimatui. Nes mes žinome, kad e, labai dažnai žala padaroma aplinkai e, atsiranda dėl nusikalstamos veiklos. Ir tą nesunku matyti visose ES e šalyse, o taip pat ir už jos už es ribų. Maždaug 20 pasisakusiųjų visi paisė kalbėjimo laiko, labai džiaugiuosi dėl to. Dar turime 15 minučių Ir sakyčiau, kad jūs jau tapote veteranu, veterane, kalbant apie klausimų ir atsakymų ratą. Tad dabar paprašysiu ponios Debolo atsakyti per ateinančias 15 minučių užduotus klausimus. Dėkoju, dėkoju. Noriu padėkoti Jums už visą susidomėjimą mano instituciją vadovaujama. Norėčiau sugrupuoti klausimus, jeigu pavyks atsakinėdama. Pirmiausiai, biudžetas. Biudžeto pasiūlymas 20 metams komisija pateikė pasiūlymą gaužės mėnesį ir 33 milijonais mažiau siūloma ir 52 e, darbuotojų siūloma. Uh, mažinti darbuotojų skaičių pagal tai, kas siūlė mūsų valdyba. Bet tai netitiks mūsų naujų užduočių ir įgaliojimų. Europolas labai daug dirbo kartu su valstybėmis narėmis, kad e, užtikrintų didesnį išorės saugumo laipsnį. Mums taip pat labai rūpi vidaus saugumo grėsmės. Manome, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp išorės ir vidaus grėsmių valdymų. Vidaus saugumo srityje mes neturėtume tapti silpnąją grandimi, kalbant apie saugumo lygmenį. Ką mes darome ir ką turime padaryti jeigu, ką darysime, jeigu biudžetas netitiks valdybos Europolo pasiūlymų, mes turėsime keisti savo prioritetus. Šiek tiek veikla, kaip lyginant su to, kas parašyta programavimo dokumentuose. Taip pat reikės ilgalaikius sprendimus šiek tiek pakeisti tuos, kurie buvo patvirtinti e, kartu su strategija Europolo 2020. E, dėl e, pareigūnų, pavyzdžiui, siuntimo į migracijos specialiuosius e, centrus, tai nukentės, taip pat stebėjimas antrinio judėjimo susilpnės. Mes turės, turime sustiprinti pastangas išaiškinant rimtus organizuotus nusikaltimus. Pavyzdžiui, daugėja naujų narkotikų kontrabandos ES, matome, kad didėja smurto ir iš Europos perspektyvos nukentės mūsų galimybė veikti, jeigu bus mažintas finansavimas. Reikės agentūrai šiek tiek pakoreguoti savo pastangas, pavyzdžiui, dėl labai vertingų e, tikslinių tyrimų turėsime apsispręsti, ką paremsime iš valstybių narių prašymų, e, ko neparemsime. E, pavyzdžiui, 15 atvejų dabar mes galime paremti, kurios yra didelės vertės ir mums reikia apie 45-50 e, galvoti atvejus ar bylas, kurias galėtume paremti. Uh, Mes e, visi dabar dirbame e, poveikio projektus įgyventinami, analitinius projektus Europoro, e, Europolo lygmenyje, kad galėtume kovoti su aplinkosaugos nusikaltimais ir mes taip pat esame priklausomi nuo informacijos mainų su valstybės narėmis, tačiau mes taip pat turbūt negalėsime tai paremti, kaip planuojame visų investicijos į informacijos technologijas. Net teisėtas turinys internete didėja, mes turime atnaujinti savo sistemas, IRMA konkrečiai sistemą. Mums reikia e, su, sukurti sistemą, kurią būtų galima naudoti e, skirtingose valstybėse narėse, specialiuose interneto padaliniuose ir tai kainuoja labai daug, o jeigu neturėsime europinių pinigų, negalėsime atnaujinti savo sistemos ir kiekviena valstybė narė turės atskirai investuoti. Ne, E, tik tai tai kainuos valstybėms narėms, bet taip pat bus sudėtinga toliau užtikrinti bendradarbiavimą europinį ir palaikyti komunikacijas, pavyzdžiui, arba perduoti e, informaciją paslaugų teikėjams. E, biudžetas labai svarbus, jūsų parama yra taip pat labai svarbi, galvojant ir apie inovacijas, mokslinius tyrimus, kodėl turime e, B strateginį tikslą - būti lyderiais inovacijų ir mokslinių tyrimų, todėl kad valstybės narės e, to nori, visi sus, e, supranta, kad tenka mažinti išteklius teisės saugos bendruomenė valstybių narių ieško novatoriškų sprendimų policijos srityje, sprendžiant saugumo klausimus ir viena iš išeičių yra darbas kartu. Mes dabar gyvename projektą, kur žiūrime į skirtingus žingsnius valstybėse narėse, mes vertiname tai, ko reikėtų dar Europos lygmenių. Ir aišku, tam mums reikia pinigų. Tikslas rasti policijai sprendimus Europos lygmenių, kurie tiktų valstybėms narėms ir toms, kurios turi išteklių, ir toms, kurios neturi. Viešintys pareigūnai Kipre. Europoro įgaliojimai yra aiškus. Mes nesame Europietiškas federalinis tyrimų biuras ir negalime e, taikyti vykdomųjų priemonių. Mes visuomet turime žiūrėti į mūsų įgaliojimus, o įgaliojimai Europolo yra susijęti informaciją, tapti informacijos centru apie nusikaltelių veiklą, pavyzdžiui, ir uh, sekti uh, tai, kas parašyta reglamento pirmame ir antrame uh, prieduose. Mes tik tai valstybių narių prašymus atsižvelgime, kai tai atitinka mūsų įgaliojimus ir mes taip pat apdorojame duomenis kartu su valstybės narėmis. Būtent valstybės narės gali apibrėžti tik tai jos, ką gali e, daryti Europolas ir kokią informaciją e, dalytis. Pavyzdžiui, jeigu informacija nutarė valstybė dalytis tik tai dėl e, sienos perimo, tą informaciją ir gauname ir pavyzdžiui, jeigu informacija yra susijusi su tyrimu, mes e, tą informaciją ir teikime, bet valstybių narių rankose lieka informacija, mes nesame jos savininkai. Kipro atveju, kokie kriterijai taikyti. Buvo problemų dėl mūsų prioritetų sistemų, mes negalėjome padėti Kipro valdžiai pakankamai, nes E, kriterijus yra gyventojų skaičiaus, mes paskui pamatę, kad kyla sunkumų, pakeitėme e, tuos kriterijus, kai dirbome su Kipro pareigūnais ir tokiu būdu e, radome galimybę geriau ir nuo pat pradžių padėti Kipro valdžios institucijoms, bet labai daug kas priklauso nuo Kipro valdžios. Būtent e, valdžios institucijos turi pristatyti bylas ir mes su ryšių palaikymo biuru Hagoje vertiname viską ir nusprendžiame, e, kada paremti Kipro valdžios atstovus atskirais atvejais. Prekyba žmonėmis tai yra mūsų įgaliojimuose, mes e, žiūrime į organizuotus nusikaltėjus jų grupės ir bendarbiavimą galima vertinti kaip labai gerą. E, Evros regionas Graikijoje, aš lankiausi ten pati, mes nesunčiame ten viešinčių pareigūnų, bet siunčiame analitikus, kurie padeda teisės saugos atitinkamai agentūrai, apdorojant duomenys baudžiamosiose bylose, kurios yra tyriamos. Susitarimas su Turkija, Europol, Europol ir Turkijos sutarimas, mes rengėme strateginį sustarimą su Turkija. Turkijos pareigūnas dirba Europole, bet mes iki šiol negalėjome operatyviniais duomenimis keisti su Turkija, nes neturime operatyvinio susitarimo su ta šalimi. Europos komisija derasi dėl operatyvinių susitarimų ir tas susitarimas numatys galimybę keistis asmens duomenimis. Europos parlamentas taip pat galės suvaidinti savo vaidmenį per dėrybas dėl e, tokio susitarimo, kuris, dėl kurio dabar yra ir deramasi. Išorės strategija ir saugumas išorinis, bendravimas su trečiosiomis šalimis, tai yra nepaprastai svarbu mums, kalbu apie bendradarbiavimą. Jeigu pasižiūrėsime į rimtus ir organizuotus nusikaltimus, 65 procentai e, lyderių tokių grupuočių yra ES piliečiai, bet kiti yra iš trečių šalių. Mes negalime jums e, pristatyti negalėsime pristatyti viso e, vaizdo, jeigu negausime informacijos iš trečių šalių. Dėl to labai svarbu turėti operatyvinius sutarimus, ypač kalbant apie kovą su prekyba narkotikais. Mes turime sutarimą su Kolumbija, tiek strateginį, tiek operatyvinį. Tai reiškia, kad mes galime keistis duomenimis su Kolumbijos valdžia ir galime dirbti. Uh, Europolas ir Kolumbija e, spręsdami su, pavyzdžiui, bendriem šalimis, e, tirdami bylas Vakarų Balkanų šalis, mes turime bendrabiavimo sutarimus su uh, visomis vakarų Balkanų šalis, bet dar turime renktis su jomis dėl mainų, informacijos mainų. Kol kas dar nepasiekime deramo lygmens, o tai yra labai svarbis rytis ir labai svarbus regionas. Reikia artimiau bendarbiauti. Brexitas. Mes svarstėme visus galimus scenarius valdyboje, prašėme valdybos gairių įvairiais keletą kartų pateikėme valdybai įvairius scenarius ir žingsnius, kurių turėtų imtis Europolas Brexito atžvilgių. Mes e, taip pat turime parengę skirtingus scenarius skirtingoms situacijoms ir e, skirtingiems politiniams sprendimams. Norėčiau atsiprašyti dėl to, kad negalėjau pateikti jums e, Airijos atstovai, sakau, negalėjom pateikti jums atsakymo. Uh, Mes e, norime pasakyti, kad mūsų biuras Airijo, e, Briuselėje yra, jūs galite kreiptis į juos ir mes taip pat su 50-ąją grupę darbo dirbame breksito klausimais, informacijos kaupimas ES lygmenių, tai labai svarbu. Aš pernai apsilankiau visose valstybėse narėse, kalbėjome su visais partneriais apie būtinybę iš esmės išanalizuoti galimybės keistis informaciją su Europolu. Rimtų organizuotų nusikaltimų atveju tai bus labai svarbu, taip pat kovos terorizmu, kibernetiniais e, nusikaltimais ir migrantų gavenimu. Ir taip pat e, turime specialią darbo grupę, kurioje dirbo, dirba tyrėjai ir E, informacijos mainai tarp tyriejų ir Europolo. Labai svarbu, kad visi turėtų deramą informaciją. Mes taip pat ketiname parengti veiksmų planą apie tai, kaip kovosime su įvairiomis organizuotų nusikaltėlių grupuotėmis. Europos e, policijos institucijų platforma, moksliniai tyrimai, viskas kainuoja labai daug, išteklių turime mažai, turime kartu kartu pagalvoti, ką galime sutelkti, o Europolas e, vis dažniau turi tapti platformą, kai, e, kur, kuri padės susisiekti teisės saugos institucijoms, kai ats, iškyla tam tikros situacijos valstybėse narėse, kad e, viena šalis, kuri e, turi patirties, kur, galės pranešti, kaip tvarkyti su tam tikromis saugumo grėsmėmis, o Europolas galės padėti visoms ES teisėsaugos institucijoms. Bendarbiavimas tarp Frontexo ir Europolo labai svarbus, mes turime teisinę bendarbiavimo sistemą, taip pat keičiamas informacija, nors yra dar problemų. Pernai vyko bendras valdybų Frontexo ir Europolo sutikimas, buvo pristatyta pateikti pasiūlymai e, dėl variklių e, bendradarbiavimo ateityje. Bendradarbiavimas keičiasi tarp Frontexo ir Europolo ir mes e, tiek Frontexo vadovas, tiek aš esame pasirengę dirbti kartu ir bandome nedubliuoti vieni kitų veiklos, kai tai manoma. Duomenų apsauga. Duomenų apsaugos taisyklės Egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių ES, turime dirbti e, pagal turimą teisinę sistemą, egzistuo, dirba pas mus duomenų apsaugos pareigūnas, jo komandoje apie 10 žmonių, kasdien jie tikrina, kaip mes dirbame su gaunamais duomenimis, žiūrima, kaip galime tos duomenys apdoroti, kaip galime juos naudoti deramai tam, kad pasitarnautume valstybėms narėms dar geriau. išsami diskusija apie duomenų apsaugą, jeigu būtų surinkta, mes norėtume dalyvauti joje, nes manome, kad jeigu kalbėsime apie naują Eurojusto teisinę sistemą, yra daugiau galimybių, pavyzdžiui, jisai jau labiau priderintas prie e, naujų saugumo sąlygų, negu kad duomenų apsaugos sistema, kurioje veikia Europolas. Prioritetai Europolo tai yra viena iš mūsų kasdienės veiklos ryčių. Jeigu pažiūrėsime į organizuotą nusikalstamumą, galime pasakyti, kad jis yra įvairialypis, globalaus masto. Uh, E, nusikaltimai kaip paslauga tapo tarsi verslo modeliu ir mes matome, kad labai padaugėjo narkotikų importo į ES, matome, kad ES atsirado sintetinių narkotikų centrai, kurie e, eksportuojami paskui į kitus, kitas šalis. Taip pat sudėtingesnė vis tampa organizuotų grupuočių veikla, reikia daugiau techninės ekspertizės ir matome, kad valstybės narės e, vis labiau nori, kad mes gilintumės į finansinius ekonominius nusikaltimus, dėl to atsirado finansinio ekonominių nusikaltimų centras Europole, nes e, turi sukaupti ekspertinių žinių tam, kad galėtum sekti pinigų judėjimo. Mes neturime kol kas visos tos ekspertizės valstybių, nei valstybių narių atskirai lygmenių, nei Europos lygmenių. Mes turime sustiprinti šią sritį 2,1 procento pajamų e, yra konfiskuojama ir 1,1 procento, tiksliau 2,1 areštuojama, 1,1 konfiskuojama nusikalstamos veiklos pajamų ir tai e, didžiulė rodo, kad daroma didžiulė žala ekonomikai. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu dar turėtumėte klausimų, atsiųskite juos man ir mes jums pateiksime atsakymus raštu. Taip pat norėčiau pakviesti jūs aplankyti Europolą, tada galėsime pakalbėti išsameu. Wonder. Norėčiau padėkoti, ponė Dibol, jūs puikiai iš tikrųjų atsakėte klausimus. Būtent Tam ir yra skirtas e, mūsų susitikimas. Tai yra tam, kad mes galėtume pabendrauti su Europolo atstovais, tai yra su jumis. Taigi dėkoju Jums už užsamius atsakymus, dėkoju už tai, kad stengiatės kiek manoma geriau atsakyti į labai aktualius e, šio susitikimo narių klausimus. Aš siūlyčiau nedelsiant, nes jau šiek tiek vėluojame, penkias mintes jau ir taip vėluojame nuo numatyto tvarkarašio, siūlau iš karto pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Norėčiau pasakyti, kad 16.15 16 val. 15 minučių pas mus numatyta kavos pertraukėlė, o dabar aš norėčiau pakviesti poną Andrei Lintą. Jis yra Europolo valdybos pirmininkas ir taip pat kviečiu prie mūsų čia prezidiume prisijungti ponę Oaną Florėje. Ji yra e, Rumunijos parlamento delegacijos e, jungtinėje parlamentinės priežiūros grupėje vadovė. You will? You will? Oh, yeah, yeah. The, the, the, the European, I was just uh, trying to Aš norėčiau taip pat priminti Jums, kad Europolas tvirtina, atsiprašau, šį valdybą tvirtina Europolo daugiametę finansinę programą ir taip pat metinį, metinę veiklos programą ar metinį biudžetą. Kartu valdyba taip pat tvirtina ir konsoliduotą ataskaitą dėl Europolo veiklos. Pagal Europolo reglamento 14 straipsnio 4 pastraipą valdym, valdybos nariai gali būti kviečiami pas mus, tam, kad galėtume su jais padiskutuoti. Ir būtent todėl mes ir pakvietėme poną Lintą ir ponę Floriją pas mus atvykti. Pastarąjį kartą, kai vyko mūsų parlamentinės priežiūros grupės susitikimas vasario mėnesį, nebuvo priimtas sprendimas dėl to, koks mūsų grupės atstovas dalyvaus Europolo valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Tačiau mūsų grupės bendrapirmininkiai de, atstovavo mūsų da, da, darbo grupiai. Pone Florėje konkrečiai daly, a, dalyvavo valdybos posėdėje, kuris vyko šių metų gegužės mėnesį. Ir po to ji pateikė ataskaitą raštu mums. Na kągi, dabar suteiksime žodį poniai Florija ir ponui Linta. Pirmasis pasisakys ponas Linta. Aš siūlau kiekvienam iš jūsų suteikti po 10 minučių, daugiausia. Ir po to mes galėsime pradėti diskusiją kurios metu kiekvienam norinčiam užduoti klausimą bus skirta po daugiausiai dvi minutės. Taigi, prašome, ponė Linta. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėmėje parlamentinės priežiūros grupės nariai ir gerbiamasis uh, ponas Lopė, tai gerboji ponė Talvycijai. E, aš norėčiau trumpai Jums pristatyti Europolo valdybos e, pagrindinės užduotis ir taip pat papasakoti Jums apie tai, ką mes nuveikime nuo mūsų pastaro susitikimo, tai yra nuo e, to, kuris vyko vasario mėnesį. Aš pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau ir po to tikiuosi galėsime uh, aptarti valdybos e, veiklą kartu su jumis. Taigi ilgai nedelsamas norėčiau iš karto pasakyti, kad valdyba yra pagrindinė agentūros valdymo e, priemonė, nes valdyba atstovauja Europos e, Sąjungos valstybė narių kompetitingoms institucijoms, o būtent valstybės narės įsteigė Europolą, kaip buvo paminėta pradžioje. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad valdyba yra pirminė valdymo priemonė nes kalba eina apie agentūrą, kurią įsteigė ES valstybė narių teisėjas saugos tarnybos. Per, akivaizdu, kad nuo 1998 metų daug kas pasikeitė ir per visą tą laiką valdyba taip pat keitėsi, strateginės planavimas ir kita mūsų valdybos veikla yra vykdoma pagal Europolo reglamento 11 straipsnį. Be kito ko, mes tvirtiname daugiametės agentūros programas, metinę programą, veiklos programą ir metinį biudžetą. Valdyba taip veikdama ne tik nustato strateginės agentūros garės, bet ir taip pat apibrėžia konkrečius agentūros veiksmus. Be to valdyba gali skirti skiriamuosius e, pareigūnus e, ir e, vykdomai direktorių. Be to mes stebime, kaip, kaip yra teikiama atskait, at, apskaita ir kaip atliekamas auditas. Visi šie dalykai eina į mūsų pagrindinės funkcijas. Be to mes stebime, kaip dirba vykdomoji e, direktoriai ir tikriname agentūros e, vykdomosios veiklos ataskaitas. Be to valdyba taip pat atlieka nemažai kitų funkcijų, kurios yra būtinos tam, kad Europolas gerai galėtų veikti ir kad tinkamai e, įgyvendinti jam patikėtą mandatą. Aš paminėsiu kelias mūsų funkcijas. Pavyzdžiui, valdyba patvirtino ryšių palaikymo pareigūnų teisų ir galiojimų dokumentą. Taip pat mes priėmėme sprendimus dėl personalo, dėl vykdomojo direktoriaus į jo pavaduotojų skirimo. Taip pat nustatome ir interesų konfliktų sprendimo teisės. Nustatome taip pat ir gairės, kurios taikomos naujoms duomenų tvarkymo sistemoms. Vykdydama savo pareigas, valdyba taip pat užtikrina, kad būtų taikomi tinkamai ES teisės aktai, atsižvelgiant į valstybių narių poreikius. 2016 metais būtų, buvo patvirtintas taip vadinamasis skaidrumo reglamentas ir ten yra nurodyta, kaip yra teikiama visuomeniai prieiga prie mūsų do, dokumentų. Nes viena vertus reikia apsaugoti, duomenų, užtikrinti duomenų apsaugą ir užtikrinti antra vertus skaidrumą. Jums gali kilti klausimas, kaip gyveikia valdyba. Valdybos pirmininkas sušaukė valdybos susitikimus. Kitą savaitę spalio ketvirtą dieną dieną vyks 112 e, valdybos e, posėdis. Pagal reglamentą mes e, turime susitikti du kartus per metus, tačiau realiai mes susitinkame keturis kartus per metus. Ir tai parodo, kad iš tikrųjų darbo mums tenka nemažai. Toliau. Mes turime dvi darbo grupės. Viena yra atsakinga už korporatyvinius klausimus, o kita už informacijos tvarkymą. Valdyba taip pat e, da, naudojasi ir Europolo da, narių da, forumo pagalba, e, naudojamės taip pat ir e, nacionalinių padalinių da, teikiamą mums paramą. Prižiūrime, kaip vykdomas bendradarbiavimas ar Europolo nacionalinių padalinių ir stebime, kad būtų, tinkamai, būtų tinkamas, tinkamai laikomasi veiklos standartų visur ir būtų užtikrintas duomenų konfidencialumas. Jei pažvelgsite į mūsų posėdžių darbo atvarkės, pamatysite, kad jos yra labai įtemptos. Valdyboje dirba kiekvienos valstybės narės, da, po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės, da, kuris turi visą teisę nario pareigas ir po to po vieną, da, kuris gali veikti kaip pakaitinės narės. Taip pat valdyboje atstovaujama Europos komisijai. Uh, Valdybos veikla yra reikalinga tam, kad Europolas tikrai e, būtų labai aukšto lygio, aukščiausio lygio teisės saugos e, organizacija tiek Europoje, tiek pasaulyje. Be to mes suprantame, kad reikia padėti Europolų užmėgsti glaudesnius e, ryšius su nacionalinėmis institucijomis, ar teisės saugos institucijomis, ar politinėmis institucijomis. Tai yra nepaprastai svarbu. Mes sakome bendrą da, į Europos Sąjungos bendradarbiavimą nukreiptą požiūrį, tai yra labai svarbu. Ir da, Šio buvo. Mes visuomet taip pat siekėme susitarti ir paprastai priimame savo sprendimus vienbalsiai. Iki šiol mes nesame patyrę sunkumų ta, savo da, darbe priimdami sprendimus. Nu, taigi, nepaisant da, mūsų kultūrinių skirtumų, visuomet valdyba veikia kaip labai toks vieningas, kolegialus organas, nes mes suprantame, kad mes turime padėti nacionalinėms institucijoms kuo geriau ištirti tarptautinius nusikaltimus. Akivaizdu, kad gerai veikti mes nesugebėtume, da, jei mūsų. Uh, agentūros darbuotojai ne, neparengtų tinkamai mūsų susitikimo. Ir dabar aš norėčiau porą žodžių pasakyti apie valdybos veiklą apskritai ES institucinėje sąrangoje. Valdyba veikia labai sudėtingoje struktūroje. Europos parlamentas, taryba ir Europos taryba, komisija tiesiogiai gali veikti mūsų darbą tiek per duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, tiek per jūsų grupės darbą. Nuo to laiko, kai 2016 metais įsigaliojo Europolo reglamentas, mes da, atliekame kelias svarbes funkcijas, įskaitant kontrolės funkciją, bendradarbiavame su minėtomis ES institucijomis. Bet žinome, kad Europos parlamentas ir taryba yra biudžetą formuojančios institucijos ir tai reiškia, kad Europolas visiškai yra priklausomas nuo darybų, kurios vyksta tarptų institucijų. Valdy, tač, tačiau nepasint tos sudėtingos struktūros, valdyba išlieka pagrindiniu Europolo valdymo da, instrumentu. Uh, Ir mes e, darome viską, kad Europolas galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą, planuoti tolimą, tolesnę veiklą ir kad turėtų tinkamus išteklius tam. Taip pat norėčiau pasakyti, kad valdybos įtraukimas į europinius projektus ankstyvojo stadijoje padeda mums e, da, kuo geriau vykdyti konsultaciją su nacionalinėmis institucijomis. ES saveikumo projektas yra geras pavyzdys to, kaip tokį požiūrį galima pritaikyti praktikoje. Ir mes manome, kad tas projektas buvo labai svarbus tiek Europolui, tiek valstybėms narėms. Jungtinė parlamentinės priežiūros grupė yra dar viena jungtis, kuri jungia Europolą su nacionalinėmis institucijomis. Ir valdyba labai aukštai vertina jūsų grupės darbą. Pagal Europolo reglamento 14 straipsnio 4 dalį aš galiu pakviesti jūsų grupės atstovus dalyvauti mūsų susitikime, kuris vyko Buk. Bukarešte gegužės mėnesį ir mes džiaugiamės, kad ponia Florė galėjo dalyvauti mūsų diskusijose, nes buvo aptartos labai svarbios temos. Valdybos vardu aš norėčiau padėkoti poniai Florija už tai, kad ji labai svariai prisidėjo prie mūsų diskusijos. Gegužės mėnesio valdybos posėdėje paaiškėjo, kad valdyba iš tikrųjų atlieka labai svarbu vaidmenį. Mes patvirtinome, pavyzdžiui, 2018 m. konsoliduotą veiklos ataskaitą ir ji buvo pateikta ir jūsų grupiai, ir kitoms institucijoms. Toliau, Atsižvelgiant reglamento 11 straipsnį, valdyba da, turi priimti sprendimą dėl Europolo struktūros ir valdyba taip pat nusprendė patvirtinti agentūros direktorės pateiktas rekomendacijas dėl tolesnės Europolos struktūro, įskaitant ir būtinybę įsteigti ekonominių nusikaltimų centrą. Toliau galvojant apie ateitį, mes kaip prieš mėnesį aptarėme ir biudžetą. Pavyzdžiui, kalbėjome apie tai, kad reikia daug, geriau išskirti 2019 metų prioritetus. Taip pat aptarėme tai, kad pasiūlymai dėl siūlomo 2020 metų ir dėl daugiametės finansinės programos ta, nėra labai palankios. Ir žinau, kad e, Hagoje visi, visos mūsų patiktos rekomendacijos e, buvo pato išplėtotos ir mintis buvo pagilintos. Be to, e, galiu Jums pasakyti, kad po to, kai įsigaliojo naujasis reglamentas, valdybos išvados yra skelbiamos mūsų tinklalapyje. Ir aš jau Minėjau taip pat, kad mes, laikydamėsi reglamento nuostatų, skelbiame ir įvairią kitokią informaciją. Aš norėčiau baigti savo pasisakymą keliomis pastabomis apie mūsų ateitį. Europolo daugiametė veiklos programa, kuri turėtų būti patvirtinta lapkričio mėnesį 13 dieną. Uh, nustatys tas gairias, e, remintis kuriamis mes dirbsime da, da, po 2020 metų iki 2022 metų. Jūs jau šiandien išklausėte da, da, Europos vykdomosios direktorės e, Debol E, pranešimą ir mes džiaugiamės, kad jį kalbėjo apie tam tikras programas, kurios yra labai reikalingos ir visos tos programos reikalingos tam, kad galima būtų sukurti pridėtinę vertę, kuri būtų naudinga net, tyrėjams jų kasdienėje veikloje ir padėtų geriau mums užkardyti organizuotą nusikalstamumą. Taip pat nepamirškime ir strateginių prioritetų. Ir v, o, kitų svarbių veiksmų. Uh, Mes savo metinėje ataskaitoje skelbėme taip pat informaciją apie tai, kaip yra siekiama numatytų strateginių tikslų. Ir mes matome, kad ateityje teisėsaugos institucijoms vis dažniau reikės Europolo pagalbos tam, kad galima būtų reaguoti naujus iššūkius, pavyzdžiui, nauja, naujausias technologijas, pavyzdžiui, į G5 e, technologijos dėgymą ir į tai, kad iš tikrųjų iškyla naujų iššūkių, pavyzdžiui, susijusių su didžių duomenų naudojimu. Rytoj Anzikangas, mano drau, kolega ir bičiulis iš Suomijos ir valdybos darbo grupės dėl korporatyvinių klausimų pristatys pristatys jums savo ataskaitą, kurios metu, aš tikiuosi, pakalbės apie tai, kaip mes padedame nacionaliniams tarnybams, kuo geriau išnaudoti duomenų pajėgumus, kuriuos turi Europo, Europolas. Dar vienas dalykas, labai svarbu būtų da, užtikrinti, kad Europolas galėtų stiprinti da, savo bendradarbiavimą su kitomis teisės saugos institucijomis. Valdyba yra pasiruošusi remti Europolas, kai jis siekia savo da, nustatytų tikslų ir mes. Da, tą e, darome konkrečiai bendradarbiaudami su kitomis agentūromis, kurios dirba teisingumo ir vidaus reikalų srityje, e, su jų valdybomis pirmiausia, tai palaikydami ryšius aukščiausių lygmenių. Taigi, ponė pirmininkė, dabar aš norėčiau baigti savo pasisakymą ir su malonumu atsakysiu jūsų klausimus. You, Then... Dėkojame ponui Lintai. Dabar žodį suteiksiu poniai Florėja, kad ji pateiktų mums ataskaitą apie savo dalyvavimą Europolo valdybos posėdėje. Daugiausiai 10 minučių jums skiriama. Ačiū. Kolegos, ponios ir ponai, man labai malonu čia būti. Aš neskaitysiu ataskaitos, jūs ją jau gavote, tik pateiksiu keletą trumpų komentarų. Tad e, pradėsiu nuo padėkos ponui Andrei Linsa už tai, kad pakvietė mane kaip kontrolės grupės bendra pirmininkė dalyvauti 111 Europos valdybos, Europolo valdybos susitikime. Naudodamasi progą, aš norėčiau pasidžiaugti konsoliduotais ryšiais, kurie buvo įtvirtinti tarp mūsų grupės ir e, valdybos, būtent nuo to meto, kai buvo įkurta mūsų grupė 17 metais. Norėčiau pasakyti, kad šiais metais Europolo valdyba įtraukė vis daugiau aspektų į savo darbo atvarkę ir tų klausimų svarstymę galėjo dalyvauti ir mūsų kontrolės grupės atstovai. Tai rodo, jog stiprėja pasitikėjimas ir konstruktyvus bendradarbiavimas tarp šių dviejų struktūrų pastaraisiais mėnesiais. E, mano, tai yra atstovės vaidmuo, buvo užtikrinti ryšį tarp agentūros ir mūsų grupės ir pateikti ataskaitą ne vien tik tai apie pagrindinius klausimus, bet ir pateikti svarbius pastebėjimus, o taip pat ir susirūpinimą, kurį kelia valdybos nariai, kurį kelia valdybos nariai per susitikimą gegužės mėnesį, kaip antai dėl biudžeto klausimų ir pateikti informaciją jums. Savo ataskaitoje, kurią aš jums išplatinau Liepos mėnesį, jūs taip pat randate ir apžvalgą kai kurių nuo šių diskusijų, kurios įvyko tarp manęs ir Europolo vykdomosios direktorės, o taip pat ir su valdybos pirmininku. Aš esu tikra, kad visi šie klausimai bus aptarti taip pat ir šiame susitikime, kadangi jie yra nepaprastai svarbus, kalbant apie agentūros tolesnę raidą. Kalbant apie e, iššūkių, kupina Europos saugumo erdvę, aš norėčiau akcentuoti, kad yra nepaprastai svarbu palaikyti mūsų kanalus, kad jie būtų atviri visus metus ir ne vien tik tai per e, du kartus įvykstančius metinius susitikimus. Tad, naudodamasi proga, aš norėčiau pasidžiaugti šiuo atvirumu ir Europolo atstovų pasirengimu, ypatingai vykdomosios direktorės, atsakant į visus klausimus ir e, reaguojant į visus visus prašymus. Aš e, atkreipiau dėmesį į pagrindinius e, instrumentus, kuriuos turi ši kontrolės grupė, būtent tai yra žodiniai ir rašytiniai klausimai, o taip pat ir į galimybės geriau naudotis šiais instrumentais instrumentais. Pone Katerina Debol pristatė savo kalboje e, atitinkamus organizacinės struktūros pokyčius pagal 20 e, metų plus Europolo strategiją. Siekiant prisitaikyti prie naujos ekonominės aplinkos, Europolas centralizuos visas savo egzistuojančias vidaus, saugu, e, vidaus finansinės funkcijas į vieną vienintelį finansinį skyrių kuris bus įkurtas pajėgumų direktorate. Be to, Europolas mėgino greitai reaguoti į valstybių narių prašymą finansinių bei ekonominių nusikaltimų srityje, sukuriant naująjį Europol, Europos finansinį ir ekonominių nusikaltimų tyrimo centrą EFEC, e, pajungusi jį prie operacijų direktorato. Buvo 18 metais konsoliduot, patvirtinta konsoliduota metinė veiklos ataskaita. Tai yra dokumentas, kuris buvo išplatintas ir šiai grupiai metų pradžioje konsultacijoms. Taip pat e, ponė Debol pateikė apžvalgą visų tikslų, kurių yra siekiama Europolo naujaja išorės strategija. Tai yra dokumentas, kuris bus toliau aptarinėjamas ir kuri, kuri formuoti, e, kuri, kuris bus užbaigtas formuoti ateinančiais metais metais. Kalbant apie Europolo biudžeto perspektyvą per ateinančius metus ir ilgalaikių padarinių agentūros veiklai, 2018 metų darbo programa atskleidė, kad e, busimieji biudžetiniai suvaržymai reiškia, jog reikėjo atitinkamai sudėlioti prioritetus, e, svarbių prioritetų ir veiklos Europole. Ir pažvelgia į tą sąrašą mes turime pagrindo nerimauti. Tačiau požiūriu investicijos į technologijas ir teismo ekspertizę e, leis, tiksliau trūkumas investicijų į technologijas ir teismo ekspertizę neleis agentūrai ilgalaikių laikotarpių e, dorotis su kylančiais iššūkiais. Ir taip pat e, sumažins operatyvinę paramą valstybėms narėms. Galiausiai pone, ponas Lins buvo raginamas e, pateikti valdybos poziciją mm, atsakant laišku, e, be kitako, kuris e, buvo pateiktas ir TVR tarybai, kuri įvyko 19 metų birželio 6-7. Šis laiškas taip pat buvo išplatintas ir pirmininkui Tajanijui, o taip pat ir poniai Carmen Dan, Rumunijos vidaus reikalų e, ministrei birželio 4 dieną, o taip pat buvo išsiųstas ir šios grupės bendrapirmininkėms kolegos diskusijos, kurios įvyko per valdybos susitikimą, tikrai e, e iškėlė labai svarbių aspektų, kalbant apie Europolo ateities veiklą bei organizacinę struktūrą. Mes turime tęsti diskusijas ir suprasti, kaip tai yra svarbu, turint galvoje kylančius iššūkius. Ačiū poniai Florėja už ataskaitą kuri buvo susijusi su 111 Europolo valdybos susitikimu gegužės mėnesį. Ar kolegos turėtų klausimų? Ne. Tuomet norėčiau padėkoti. Padėkoti visiems uh, už labai vertingus pasisakymus ponui Linsa ir poniai Florėje. Pone Florėje, e, dėkojame jai už ataskaitą susijusią su Europolo valdybos susitikimu. O dabar bus kavos pertraukėlė. Prašyčiau sugrįžti 16.45 į salę.